herr präsident! guten morgen meine damen und herren! die sitzung labas rytas ponios ir ponai pradedame posėdį pagal du šimtai šešiolika straipsnio ketvirtąją dalį darbo tvarkos taisyklių noriu jums pranešti kad <clears throat> vakar 8.30 e, pateikti patikslinimai e, nesulaukė prašymo dėl jų balsuoti, taigi laikome juos patvirtintais. Dabar svarstysime darbo atvarkės klausimą. Pasirengimas Europos vadovų tarybos sustikimui, žodis teikiamas tarybos atstovui ponui Leškevičiu. Prašau. Morning. Uh, Labas rytas, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. E, gerbiamas komisijos vicepirmininkė. Man džiugu dalyvauti šio ryto diskusijose dėl kitą savaitę vyksiančios Europos vadovų tarybos susitikimo. E, jo darbo tvarkė tikrai e, išsami apima gynybos, ekonomikos ir